So, we have five minutes left. We close our meeting at one o'clock. I... Liko penkios minutės, nes 13 val. aš turiu posėdį. Ir paskutinis šio ryto posėdis, susitarimas dėl jungtinės, kvaštri klausimas, susitarimo dėl jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos karaisės išstumimo iš ES ir Europos atominės energetikos bendrijos sudarimas. Žinia, komitetas rengia nuomonę kaip laišką, kuris bus e, teikiamas balsavimu šiandien po pietų. Laiško projektą patvirtino FED koordinatoriai. Ir e, jis buvo išplatintas visiems AFET nariams netrukus nuomonės projekte. Raginame Konstitucinių reikalų komitetą rekomenduoti parlamentui pritarti e, susitarimo sutarčiai ir tai labai svarbu. 20, 127, 29 ir 26 straipsniai labai svarbus. E, sausio mėnesį, sausio 20 AFKO svarstė koordinatorių posėdžio susitarimą. Balsavimas vyks e, sausio 29 dieną Bruselėje. Šiandien gau informacijos, kad Rinių frakcija teiks pakeitimą žodžiu e, pirmai e, nuomonės daliai ir siūloma įtraukti žodžius apgailestaujant. Mano nuomonė, reikėtumėm stebėti, pritarti šiam Rinių frakcijos liberalų pakeitimui, nes mes visi apgailestaujam, galim prirašyti su dideliu apgailestavimu. Tiek aš savo ruoštų galiu pasakyti, dabar žodis Ponai von Wiesel. Labai laiko nedaug, todėl aš kalbėsiu trumpai. Na, pasakysiu, kokia diskusija vyko mūsų frakcijų ir kodėl buvo labai sunku. E, Junktinės karalystės parlamentarams buvo labai sunku tą laišką patvirtinti, net ir e, prirašius tuos du žodžius su apgailėstavimu. Ir aš galiu pasakyti, kad proeuropietiški jungtinės karalystės parlamentarai mano, kad pasitraukimo sutartis yra e, pilna klaidų ir mes nenorime, e, ne, nepatenkinti esame tuo, kad neįtrauktus Giverhofstado rekomendacijos dėl ES piliečių. Ir e, mes sakome, kad apgalėsame dėl to, kad bus sunku susitarti dėl susitarimo iki šių metų pabaigos. Man būtų sunku balsuoti dėl bet ko, kas e, tą susitarimą prates kitą savaitę. Balsuosime balsuoti, bet aš pripažįstu, kad konkretus pakeitimai, rekomendacijos dėl užsienio santykių yra labai svarbus ir e, gerai papildytų tekstą, bet aš negalėčiau perlipti per save ir balsuoti už tai, kas yra susijęs su pasitraukimu, dėl ko aš ne tik labai apgailėstauju, bet galvoju, kad yra absoliuti katastrofa. Ačiū, Irina von Vyze. Uh, Nina Džiau, aš pritariu tam pačiam. Junktinės karalystės liberalų delegacija pritarė daugam, kas čia buvo pasakyta dėl susitarimo sutarties E, tai yra toli gražu nesusitarimas ir jis netitinka anksčiau vykusių diskusijų. Bet e, norėčiau pirmininkė, gal e, kaip pranešės jūs mums paaiškintumėte šitą, kas būtų, jeigu, koks būtų scenarius ateityje. Mes kalbame apie dalyvavimą bendrojo saugimo politikoje, bendrojo saugimo gynybos politikoje. Kaip viskas klostysis artimiausiais metais? E, siekiant kažko konkretaus. Aš noriu tik tai sužinoti, ką jūs apie tai galvojate, nes šiame etape jau viskas kaip ir pasakyta, bet <laughs> jungtinės karalystės delegacija dėl to pasitraukimo sustarimo nebalsuos. Ačiū, Nina Gil. Martin Horvad. Thank you, Chair. And um, can I just first say that I support the oral amendment? Ponas uh, Horvad, aš galiu pasakyti, kad aš paremsiu tą uh, pakeitimą su apgailestavimu, netgi tą su giliu apgailestavimu galiu išrašinės, tas Brexit bus blogai Britanijai Uh, galiu pasakyti, kad šiaip laiškas yra puikus ir ten yra būti, pabrėžiama būtinybė glaudžiai bendradarbiauti saugumo ir gynybos klausimais, bet aš nežinau, kad į protokolą būtų įrašyta, kad sutinku su ponia von Vyze. Pati susitarimo sutartis, su kuria mes turėsime sutikti, yra labai bloga. Ji nesugebės deramai apsaugoti 27 ES valstybių piliečius po e, išstojimo Britanijoje, Šiaurės Airijoje įdėgė. E, E, labai ginčytinus laikinus mechanizmus, e, kurie sukelia grėsmę, kad Airijos salose atsiras e, fizinė griežtoji siena ir tai sukelia grėsmę taikai ir saugumui ten. Ir dabar lieka įsipareigojimas dėl bendrųjų standartų įdėgymo Bridžiatanijoje ir bendroje rinkoje. Pagal raštišką deklaraciją tai yra neprivaloma. Uh, Tai kelia iškart grėsmę darbuotojų teisėms, ekologiniams, sveikatos, sanitarijos taisyklėms Didžiojo Britanijoje. Jo tolimesnėje perspektyvoje tokia grėsmė kils ir bendroje rinkoje, nes e, gali būti, kad kils trumpiškos ekonomikos konkurencijos grėsmė. Taigi pasitraukimo sutartis, mano nuomonė, bus labai kengsminga Britanijai, ypač Airijai ir visai e, Europai. Ačiū pirmininkė vis vertėjai baigė darbą. That is not the case. So we'll have the votes this afternoon um, on Nina's question. Perhaps two points. The first one is on the timetable. Um, the Commission will draft a mandate. Komisija parengs įgaliojimus kitam dėrybų etapui vasario pirmąją. Taryba planuoja priimti sprendimą vasaro 25-ąją, o Tuo tarpu parlamentas mm, planuoja rezoliuciją priimti plenarinėme posėdėje Strasbūre vasaro 12 ir mes išdėstysime savo gairias. Kalbėjausi su įvairiais pašnekovais šį rytą ir iškilo spaudimas